rasite šių teisės aktų pavadinimus. O dabar pereikime prie konkrečios darbo tvarkos. Pagal 37 darbo tvarkos taisyklę ketvirtadienį pirmininkų saigoje priimta e, plenarnios sesijos darbo atvarkė yra jums pateikta e, buvo paprašyta įtraukti į darbo atvarkę rezoliuciją dėl Europos investicijų už ES ribų teisinio saugumo. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Doliu, kuris paaiškins, kodėl pateiktas toks prašymas. Žinote, kas vyksta Argentinoje. Dabar bandome EPF bendrovę nacionalizuoti. Ispanija yra vienintelė savininkė šios bendrovės. Mes norėtume, kad būtų patvirtinta rezoliucija, e, kuri gintų ES investicijas į trečiosiuose šalyse. Tai yra Argentinos valdžios vienašališkas žingsnis, ketinimas nacionalizuoti šią E, e, įmonė ir mes norėtume, kad rytoj būtų pasiūlyta e, rezoliucija, o galėtume balsuoti dėl jos ketvirtadienį ar kurią kitą dieną. Toks mūsų yra prašymas. Jūs išgirdote kolegos Doilio pasisakymą, kas pasisako už jo pasiūlymą. Na, dar nebalsuokime. Iš pradžių e, pagal darbo tvarkos taisyklės noriu sužinoti, ar kas nors palaiko pono Doilio poziciją. Pirmiausia, major Oreha. Pirmininkė. Principas, kuris turi galioti tiek es viduje, tiek už jos ribų, yra teisinis aiškumas, tikrumas. Mes turėtume palaikyti šį principą ir kovoti su vienašališkais, nepagreistais sprendimais tiek jas viduje, tiek už jos ribų. Šiuo konkrečiu atveju kalbame apie neteisėtą veiksmą, kuris uh, turės įtakos e, daugybei smulkių akcininkų ir tai sukurs labai negerą precedentą ES investuotojams, investuojantiems visame pasaulyje. Taigi reikia spręsti šį klausimą. Aš e, kalbu ne tik apie Ispanijos bendrovės interesus, reikia galvoti apie Europos bendrovų investicijas už mūsų sienų. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Panašu, kad ne tada balsuosime. Kas pasisako už EPP frakcijos pasiūlymą, pakelkite rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Nedaug žmonių susilaikė ir pasiūlymas yra e, priimamas dėl rezoliucijos dėl Europos investicijų už ES ribų teisinio aiškumo. E, šį klausimą įtraukėme į trečiadienio popietės darbo atvarkę. E, rytoj 12 valandą yra pakeitimų pateikimo terminas, bendrų pakeitimų terminas ketvirtadienį 12 valandą tiksliau 13 val. o balsavimas vyks penktadienį, balandžio 20 dieną. Pana Salafranka dėl darbo tvarkos. Pirmininkė. Manau, kad turėtumėme pasidžiaugti tuo, kad įvyko šio klausimo svarstymas ir buvo nuspręsta teikti rezoliuciją svarstant e, situaciją šiuo klausimu vyriausiosios įgaliotinės tikriausiai nebus. Ir mes turėtumėme išklausyti jos e, minčių šiuo klausimu. Nežinau, kad yra paruošusi pareiškimą. Mane aišku tai stebina. Man pranešė, kad jūsų frakcija paprašė įtraukti atskirų darbo atvarkės punktų šį klausimą. Mes e, tai ir padarėme, o mane stebina jūsų papildomas prašymas. Tačiau aišku, vyriausioji įgaliotinė e, vėliau savo pareiškimuose galbūt galės atsižvelgti į jūsų iškeltą klausimą. SRD frakcijos e, frakcija paprašė ponios Lulink klausimą dėl energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių išbraukti iš darbo atvarkės. Ponas Svoboda. E, ponios Lulink pranešimas yra geras pranešimas, tačiau e, vis dėlto dabar atsidurime tokioje situacijoje, kad galime būti suprasti neteisingai. Elektros energijos e, mokesčių įvedimas e, tokiame kontekste, kai yra didinami kūro mokesčiai, e, benzino, dizelio mokesčiai, nėra geras laikas. Panašu, kad dizelis pabrangs ir branginti dizelį dabar, kai ir šiaip dizelio kaina yra labai aukšta, nebūtų protinga. Mes manome, kad šį pranešimą būtų galima mm, svarstyti vėliau, jo labiau, kad e, jame yra tokių e, formuluočių, kurios galbūt nėra pakankamai griežtos. Atsižvelgdami į savo e, ekologinės idėjas ir taip pat į ponios Lulink interesus turėtume suprasti, kad vis dėlto e, mūsų prašymas yra pagristas. Gal kolegė Lulink ir skeptiškai vertins mūsų pasiūlymą, tačiau aš manau, kad būtų protingiau šį pranešimą svarstyti kada nors vėliau parlamente. Ačiū. Pirmiausiai, e, ponas Lamsdorfas e, pasisako už e, ponos Svobodo, pas, Svobodos pasiūlymą. Aš pritariu šiam pasiūlymui, todėl kad pats pranešimas dar nėra pakankamai brandus, reikalingi tolimesni debatai. Ir taip aišku, kad mūsų pramonė nereikalingas papildomas kūro kainų pabrangimas ar nauji mokesčiai. Tai būtų prastas signalas mūsų piliečiams. Šį pranešimą turėtume svarstyti kiek vėliau. Pone Lulink. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, neižvelgiu jokių objektyvių priežasčių patenkinti socialistų frakcijos prašymą. Jūs žinote, pirmininkė, kad praėjusį sekmadienį ponas Sarkozy surengė e, mitingą Konkordijos aikštėje Paryžyje ir jis miniai teigia, kad ji nesibaimintų. A, aš kaip ir ponas Sarkozy nesu tikra, kad laimėsiu, tačiau aš lygiai taip pat kaip ir jis nesibaiminu. Ir noriu Jums pasakyti, kad konsultacijos parlamente dėl komisijos pateikto e, direktyvos projekto vyksta nuo 2011 metų balandžio mėnesio. Mes septynerius mėnesius šį e, klausimą svarstėme komitete. Mano pranešimui buvo pritarta vasario 29-ąją. Tolesnis vilkinimas niekam e, net neš naudos, nes viskas yra aišku. Iš tikrųjų, nėra taip, kad aš neteisingai supratau šį pasiūlymą. Ne, liberalai irgi labai aiškiai pasisakė už dizelio kainų padidinimą. Socialistai taip pat balsavo už. Aš tuomet e, komitete pralaimėjau, o dabar teikiamas prašymas balsuoti prieš. Manau, kad dinksta bet koks proporcingumo principas. Aš tiesiog vokiškai norėjau pasakyti, kad kolegos suprastų, kad jų argumentai nėra teisingi, nes aišku yra tai, kad ekonominė situacija nenori šių signalų, tačiau jau yra išsiųsta šis signalas où on décide, et voilà pourquoi je crois que nous devons décider. Pone pirmininkė, atėjo laikas šio klausimo. E, šį klausimą galtume spręsti ir padaryti tai šią savaitę. Pone Lulink, net Leceburgo tarme jūs būtume supratę. Tikrai čia nekalbos e, klausimas dėl susijęs su nesupratimu. E, balsuosime dėl svobodos pasiūlymų, kas už pakelkite rankas. Kas prieš? Turime pasitikrinti. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dar kartą noriu paklausti, ar visi balsavote? Panašu, kad taip, elektroninis balsavimas baigiamas. Pasiūlymas atmestas. Šis pranešimas lieka darbo tvarkėje. Lieka darbo tvarkė, taip, būtent Pone Langenai, e, teisingai čia viskas vyko. E, Guoja prašymas pagal darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 6 dalį dėl susitarimo su JAV dėl keleivių duomenų įrašų. E, ši rezoliucija turėtų būti įtraukta dar prieš svarstant Intveld pranešimą. Dėl Kačmareko pranešimo dėl Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo šios būstinės delegacijas poveikio pagalbos teikimui. E, pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 18 diena, trečiadienis 12 valanda. Darbo tvarka, pati darbo tvarkė dabar yra aiški, o dabar perėsime prie pono Havito pranešimo žmogaus teisų padėtis pasaulyje ir ES politika šioje srityje. Pirmiausia, žodį suteiksiu vyriausiai įgaliotiniai komisijos pirmininko pavaduotojai poniai Ashton. Lady Ashton, your, that's, your... Uh,